I understand we can start. Probably there will be still some colleagues joining us on their way from a committee of the region, but if you don't object, I will start. Siūlyčiau pradėti posėdį, galbūt kiti kolegos dar prisijungs, jie gal dar pakeli iš regiono komiteto, bet prateskime darbą. Prieš pietų pertrauką pradėjau jums pristatinėti ketvirtą darbo atverkės punktą, tai yra mano skelbimai. Ir dabar ir norėčiau užbaigti šį punktą. Tai yra noriu informuoti apie mm, sprendimus, kuriuos vakar prieėmė koordinatoriai vakar vakare. Jau informavau jūs šį rytą apie solidarumo fondą, tai noriu dar pristatyti jums tai, kad kalbėjome apie neteisėkūrinės nuomonės ir koordinatoriai nusprendė uh, renkti nuomonės savo iniciatyvos pranešimams iš kitų komitetų. Aplinkos sveikatos maisto saugos komiteto dėl prisitaikymo prie klimato kaitos. Koordinatoriai nusprendė, kad e, socialdemokratų frakcija renks šią nuomonę. Toliau koordinatoriai taip pat sutarė, kad pranešimui dėl komisijos komunikato, dėl bendrijos požiūrio, dėl uh, gaivalinių ir žmogaus sukeltų katastrofų prevencijos. Suinteresuotumą parodė Alde, tačiau uh, tą reiktų sėti dar su kita nuomonė, kuri, kurios irgi norėtų Aldė, tai sekretariatas dar laukia galutinio Aldės sprendimo, kurią nuomonę vis tik tai jie norės renkti. Tačiau mes susitarėm, kad e, ta nuomonė irgi bus rengiama. Dabar e, dėl Žemės ūkio komiteto e, pranešimo, dėl uh, um, sričių, su, kuriuose yra uh, gamtinės uh, probleminės kažkokios tai vietos. Tai uh, ir toliau dėl transporto taip pat turime um, situaciją, kur dar visiškai neaiški. Dar kelios frakcijos yra išsakiusios savo suinteresuotumą renkti tuos, tos nuomonės. Taigi informuosiu apie tai jūs vėliau, kuri iš frakcijų renks kurią nuomonę. Dabar dėl savo iniciatyvos pranešimų mm, koordinatoriai sutarė dėl pasiūlymų sąrašo, pateikė pasiūlymą Dėl e, savo iniciatyvos pranešimo apie parengs regioninio konkurencingumo ir užimtumo es programų kovai su klimato kaita ir struktūriniams fondams ir e, struktūriniams pasikeitimams palankę aplinką su, su, su, sudaryti toliau dėl konkurencingumo pasauliniu mastu klaustukas ir gyveninimo pranešimą EPP turės du nuo savos iniciatyvos. Pirmas, kur minėjau, ir antras, kur eina kalba apie koordinavimą su septintąją pagrindų programą. Uh, Socialdemokratai pasiūlė e, vieną dėl Lisabonos strategijos, antrą dėl e, Baltijos jūros regiono strategijos. Aldė arba strategija kovai su gaivalinėmis nelaimėmis arba um, gera valdysena ir e, es regioninė politika. Taigi mes laukiame dar Aldė sprendimo, kurį vis tik tai pranešimai norės renkti ir žalieji skaidrumas regioniniai politikoje ir finansavimas. Koordinatoriai taip pat nusprendė ateityje kalbėti dar apie vieną pranešimą, kurį žaliai pasiūlė dėl naujų rodiklių dėl socioekonominės regionų padėties įvertinimo ir, mm, ir ne, problemų išskirimo po komisijos pranešimo. Dabar dėl delegacijų ir studijų mes nusprendėme, kad e, kaip galima greičiau frakcijos atsiūs pasiūlymus 2010 metams, kokios turi būti delegacijos siunčiamos, tas turi būti atsiųsta iki lapučio mėnesio regijo posėdžio. Dėl studijų taip pat laukiame mm, pasiūlymų iki lapkričio mėnesio posėdžio. Jeigu niekas neprieštarausite, šiuos koordinatorių pasiūlymus laikysime patvirtinsus. Kaip jau sakiau, dar laukiame kai kurių kolegų galutinių sprendimų, kaip galima greičiau. Tai tiek dėl šio darbo atvarkės punkto. Dabar galime pereiti prie penkto darbo atvarkės punkto. Laslioros yra su mumis, tai yra sumažinti akcizo mokesčiai Madeirai pranešėjas pasiūlė pasikeisti nuomonėmis šiandien. Tai yra neprieštaringas pasiūlymas. EPP frakcija pasiūlė pirmininkiai e, šį klausimą svarstyti su paprastinta tvarka, be pakeitimų. Tai jei pritarsite, galėsime tokią procedūrą ir dirbti. Paklausiu pono Jauro, ar jis norėtų dabar kažką pasakyti. Ar norėtumėt kažką, ponė, pasakyti? Mm. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu supaprastintai procedūrai. Ir dabar tik keliais žodžiais pristatysiu pranešimą. Romo e, likerio gamyba yra labai svarbi, ne vien tik tai Azorų saloms Madeirai, bet taip pat ir Antilų salom ir Juniono salai. Mes galvojame, kad ta priemonė, kuri čia yra siūloma, turėtų būti pratesta tam, kad būtų galima numatyti šio sektoriaus ilgalaikę perspektyvą ir taip pat, kad būtų galima išsaugoti tą priemonę, kuri leidžia kompensuoti tai, kad kitų alkoholinių gėrimų kaina yra aukštesnė, tų kitų, kurie yra gaminami ne vietoje. Manau, kad tai yra labai svarbu. Todėl buvo pirminės konsultacijos surinktos su, su kolegomis iš Portugalijos, Madeiros, Azorų. Ir mes paprašėme taikyti supaprastintą, paspartintą procedūrą. Ir jūs tą minėjote, tam pritarėte, kolegos, dėl šios priežasties ir norėčiau paprašyti jūsų visų paremti šį pranešimą. jeigu kolegos iš tų regionų, kolegos portugalai norėtų pasakyti, aš manau, kad jų nuomonės būtų įdomu išklausyti. Tai tiek, pirmininkė, aš norėjau labai trumpai pasakyti. Nas Ikseira. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, Aš e, jau kalbėjausi su ponu Oro, informavau jį apie mūsų ir mano konkrečiai poziciją ir keletą minčių norėčiau išsakyti labai trumpai. Šis pasiūlymas yra ypač svarbus Madeiroj ir Azorams. Abu šie regionai ir visa Portugalė mano, kad priemonės priimimas yra labai skubus reikalas ir antraisiais metais buvo tarybos sprendimų nuspręsta taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominė Madeiros regionui ir Azorų saloms. Ir jis turi ir jis buvo pratestas paskutinį kartą beveik prieš du metus. kas čia yra svarbu. Tai, kad sąlygos, kurios e, pateisina leidimą nukrypti, e, niekur neišnyko. Tai yra salumo šalumas, sudėtinga geografinė situacija ir smulkus ūkiai. Pagal komisijos atiktus tyrimus iš šios priemonės turėtų minimalų ekonominį poveikį kitoms bendrijoms sritims. Mes kalbame apie produkciją e, pagamintą salose, salose ir skirtą saloms, todėl nesažininkos konkurencijos pavojaus nėra. Be išimties gamintojams tektų stipriai padidinti savo gaminių kainas ir tai žinoma e, sukeltų pavojų jų veiklai ir atitinkamus kitus pavojus Tikrai mums nereikia jokių kitų pakeitimų. Galime pasinaudoti 47 straipsnio procedūrą ir veikti pagal supaprastintą tvarką. Taigi, jeigu ponė pirmininkė neprieštarautų, tai pritartumėme, kad klausimas būtų priimtas be pakeitimų ir būtų džiugu, jeigu jau spalio mėnesį būtų pateiktas šis dokumentas plenariniai sesijai. Taip kaip suprantu, vienbalsiai patvirtiname šį dokumentą ir siunčiame plenarniai sesijai. Dar noriu kolegą pasakyti, prašom. Ačiū. Aš norėjau užsakyti savo palaikymą. Iš ties supaprastinta procedūra yra labai svarbi, nes nors Azorai nedidelės salos, bet šis dokumentas yra labai svarbus tokiems smulkiems regionams ir mes norime, kad jis būtų kuo greičiau patvirtintas. Ar dar kas nors prašo žodžio? Taigi vienbarsiai galima pritarti šiam dokumentui ir siunsti jį plenariniai sesijai. O dabar galime pereiti prie 12 klausimo, jeigu Kvalima Dėlė yra salėje. Čia pranešėjas paprašė pasikeisti nuomonėmis šiandien. Mes e, nuomonės projektą svartysime e, lapkričio mėnesį, balsuosime dar vėliau. O dabar prašom pristatyti dokumentą ir savo nuomonę. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Euh, la Commission européenne a décidé. Ačiū pirmininkė kolegos. Europos komisija nusprendė 2011 metus. Pagal praeitų metų vasario antros dienos sprendimą paversti, pavadinti savanoriško darbo metais. Mhm valstybės narės, regionė valdžia, vietos valdžia, pilietinė visuomenė bus įtraukiama, kuriant palankės sąlygas savanoriškam darbui ES. Nes savanoriškas darbas tai yra aktyvus pilietinės visuomenės e, indėlis į mūsų bendrų vertybių stiprinimą. Tai yra pagrindinės vertybės, pilietybės, solidarumas, uh, bendros gerovės gynimas, kūrimas, nediskriminavimas. Noriu pabrėžti, kad švietimas, jaunimo reikalai, sportas, veikata, vystimosi politika, lyčių lygybė, išorės santykiai, tai yra įvairūs sektoriai, kuriuose tas darbas gali būti plėtojamas, užtikrinant harmoningą mūsų visuomenės raidą. Čia komisija siūlo keturis tikslus savo pasiūlyme. Visų pirma, sukurti palankes sąlygas savanoriškam darbui ES Antra, mm, sudaryti galimybės, sudaryti mm, galimybės įvairioms e, struktūroms, įmonėms dalyvau, ir, ir subjektams dalyvauti savanoriškam darbe. Taip pat akcentuoti savanoriško darbo e, teikiamą naudą. Konkretus tikslai apimtų iniciatyvas organizuojamas visokių administracinių, bendrijos, vietos, regioninių lygmenių. Uh, ir 2011 <clears throat> metai būtų mm, savanoriško darbo metai, kuriems skirta būtų 6 milijonai eurų. Dar 2 milijonai eurų siūloma, kad būtų numatyti parengėmiesiems darbams jau 2010 metais. Visi tikslai yra kilnus, savanoriškas darbas yra labai svarbi priemonė visuomenės sanglaudai užtikrinti tarp Europos piliečių, tai svarbu visuomenės raidai, tai svarbu visų mūsų vertybių tvirtinimu, tai yra um, nesavanaudiškas darbas nesiekintis pelno. Yra uh, numatomos priemonės, kaip aš jau minėjau, 6 milijonai eurų tam, kad būtų galima būtent stiprinti savanoriško darbo matomumą ir bus taikomi tam tikri pagrindiniai principai, kurie galbūt nėra pakankamai tvirtinti tekste, nes reikia suprasti, kas nėra savanoriškas darbas. Reikia visų pirma išaiškinti, e, iš, iš, ištvirtinti savanoriško darbo teisinį apibrėžimą. E, reikia uh, užtikrinti, kad tai negali būti įprastinio apmokamo darbo pakaitalas, tai negali būti darbas socialinėme sektorijoje, kur e, dirba viešojo sektoriaus institucijos, tarsi tai būtų jų darbo pakaitalas. Taigi labai svarbu tas dvi savokas įtraukti. Antras dalykas - savanoriško darbo metai turėtų būti galimybė garantuoti savanorių, savanorių apsaugą, garantijas kai eina kalba apie darbą, apie jų sveikatą, socialinius aspektus. E, nes iš tikrųjų, jeigu dabar yra kažkokiu, pagal dabartinės e, nuostatas, jeigu savanoriai patiria kažkokias traumas ar, ar kažkokie nelaimingi atsitikimai, atsitinka, jie neturi jokios apsaugos labai svarbu yra sukurti palankes e, sąlygas savanoriškam darbui ir užtikrinti tokio darbo vertinimą, taip pat ieškoti um, to profesinio mokymo srityje galimų, galimybių. Reikia užtikrinti savanoriško darbo subjektams, struktūroms palankesnės sąlygas prieiti prie finansavimo. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą kontrolę, kai eina kalba apie viešo sektoriaus lėšų panaudojimą, kad būtų galima taip pat kovoti su visomis diskriminavimo formomis. Kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, draudžiama savanorišką darbą atlikti užsieniečiams. Uh, Pavyzdžiui, jeigu tai yra trečiųjų šalių, kurios yra ne ES valstybės narės, jų piliečiams draudžiama dirbti savanarišką darbą. 2011 metais bus kalb... labai svarbu užtikrinti, kad savanorišką darbą galėtų atlikti bet kuris, bet kurios valstybės narės pilietis, koks, koks be būtų jo, kokia be būtų jo situacija. Labai svarbu, kad būtų įtvirtinama taika šiaurės pietų dimensijos, kad būtų užtikrinamas ekonomik, ekonomikos socialinių aspektų įtvirtinimas. Tai turi būti akcentuojamas, kai eina kalba apie savanorišką darbą. Kad šie savanoriško darbo metai būtų sėkmingi, jie turi būti paremti partnerystė su savanorių organizacijomis. Tai reiškia, kad reikia sukurti institucinį stabilų pagrindą, kad šios organizacijos galėtų normaliai dalyvauti, kai eina kalba viešo, apie viešojo sektoriaus priemonių planavimą, derinimą. Taip pat galima pasiūlyti siūlyti numatyti konkrečią kategoriją Eurostat e, statistikoje, kad būtų galima reguliariai rinkti informaciją apie tokį darbą, apie darbą, kuriuo nesiekiama pelno, kad būtų galima atitinkamai įvertinti savanorių atliekamo darbo apimtis, kad po to politikos formuotojai, politikos sprendimų prieimėjai galėtų atitinkams išvelgti į šią informaciją, rengdami, kurdami šios ryties politiką, kad būtų galima numatyti tinkamą tinkamus tikslus. Tai reikėtų galvoti apie Europos savanoriško darbo hartiją kad būtų galima tokioje hartijoje apibriežti savanorių pareigas ir teises. Mes galvojame, kad nereikėtų taip pat apsiriboti vien tik vieneriais metais. Reikia galvoti apie plačiau apie savanorišką darbą, ne vien tik tai 2011 metais tam skirti dėmesį. Gal reikėtų mm, raginti gruodžio penktą dieną paskelbti savanoriško mm, darbo dieną, nes jungtinės tautos yra patvirtinusios šią datą jau prieš, prieš kurį laiką kaip savanoriško darbo dieną. Uh, 70 milijonų Europos piliečių yra laikomi neturtingais, kurie gyvena sunkiomis sąlygomis. Taigi savanoriškas darbas yra labai svarbus. Tai yra puikiai priemonė um, išvengti socialinės atskirties, užtikrinti glaudžius ryšius tarp šeimos narių, tarp bendruomenės narių. Tai padeda kovoti su socialinė atskirtimi, tačiau tik savanoriškas darbas neturėtų sukurti galimybių darbdaviams pasinaudoti savanoriais kaip po pigia darbo jėga ir tai taip pat savanoriai neturėtų atlikti viešų institucijų pareigų. Manau, kad būtų galima galvoti apie 2011 metus kaip apie metus skirtus kovai su skurdu ir socialinėm atskirtimi. Mekos kurija EPP narys iš kultūros komiteto atsakingas už e, pranešimą ir aš e, labai džiaugiuosi kaip nauja narė, kad galiu uh, dalytis savo mintimis apie šį pranešimą ir aš labai lauksiu visų jūsų pastabų. Ačiū. I, colleagues, Kolegos, tris e, nariai paprašė žodžio. Noriu priminti, kad lapkritį dar kartą diskutuosime šiuo klausimu, kai bus pateikta nuomonė. Taigi paraginsiu šiandien jūs pateikti tik konkrečių pasiūlymų poniai pranešėjai, kad ponė Dali galėtų į juos atsižvelgti. Tačiau prašau nekalbėti ilgai, kadangi laikas mus spaudžia. Taigi, ponas Karona, prašom. Eh, molto brevemente anche perché approfitterò della Ačiū. Labai trumpai pasistengsiu. Bet reikia pasinaudoti šią diskusiją ir išsakyti savo nuomonę, o ponė Dely labai aiškiai išdėstė savo mintis. Nagrinėjimas klausimas yra aktualus o 11 metai bus svarbus metai, kuomet tokioje svarbioje srityje kaip savanoriška veikla bus galima nemažai nuveikti. Taigi neturėtume pražiopsuoti šios galimybės. Taigi, rengiant nuomonę, būtų naudinga e, mūsų komitetui visiškai pasinaudoti 11 metų teikiamomis galimybėmis nemažiau svarbu gerai apgalvoti, ar esamų priemonių bei lėšų pakanka ir ar jie leis pasiekti tų tikslų, apie kuriuos taip išsamei papasakojo mūsų kolegė. Ir manau, kad kitą kartą mes pateiksime daug konkretesnių pasiūlymų. Ačiū, ponas Keli. Briefus. Ačiū, ponė Aš irgi trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad sveikinu šią komisijos iniciatyvą ir labai norėčiau pagirti ankstesnę parlamento kadenciją, ypač mano kolegė ponė Harkin, kuri e, įdėjo širdį į tai, kad būtų e, paskelbti Europos savarankiškos veiklos metai. Taip pat noriu pagirti komisiją už tai, kad taip teisingai apibrėžė tikslus ir jau net ir pusę, jeigu numatysim, padarysim to, kas numatyta, jau bus padaryta didžiulė pažanga. Iš dalies e, prioritetai yra susijęs su socialinė ekonomika ir tai padėtų prie bendrojo ekonomikos atgaivinimo. Aš prisimenu, kad praeitais metais E, buvo atliktas specialaus tyrimo instituto tyrimas dėl savanoriškos veiklos ir buvo sakoma, kad jeigu būtų suteiktas minimalus atlyginimas visiems savanoriams, tai pasiektume maždaug 200 milijonų sumą. Airijoje tai e, būtų labai didelė suma. Žinau, kad 3 iš 10 europiečių e, dirba, atlieka savanorišką veiklą, bet 8 iš 10 ar 7 iš 10 sako, kad galėtų užsimti tokią veiklą. Taigi mes turėtume pasirūpinti, kad žmonės galėtų vykdyti savanorišką veiklą, jeigu jie to nori, ir tą padaryti būtų galima skirtingais būdais. Manau, kad bėgant laikui mes tą detaliau aptarsime. Bet dar kartą galiu pasakyti, kad tai yra mums puikia proga. Visų pirma, pripažįstame savanorius ir ES skirs daugiau dėmesio žmonėms, kurie dirba savanoriškų pagrindų. Be to galėtume pagerinti tokiu būdu visų Europos piliečių gyvenimo kokybę. Taigi pabrėžkim, kad tokie metai yra reikalingi ir aš tikiuosi, kad mes 2011 metais pasieksim daug pergalių. Ačiū, ponė Katrin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau paremti pastangas padidinti biudžetą jau pačioje pradžioje. Kaip žinia, savanoriška veikla gali būti labai įvairaus pobūdžio. Vadinasi, e, reikia informaciją gauti gan anksti, tačiau tai yra labai sudėtinga. Lyginant su įprastomis aplinkybėmis, kur kas sunkiau yra didinti žinomumą. Todėl turime daryti viską, ką galime, kad pinigai būtų iš anksto pateikiami. Pagal Lisabonos sutartį E, Europos savanoriškos veiklos metai būtų reglamentuojami bendros prieimimo prieimimo tvarka. Ir tada iškyla klausimas, ar kultūros komitetas lauks iki sausio, kol, kai Lisabono sutartis įsigalios ir tik tada pabaigs savo pranešimą. Gal ponė Deli žino, kaip planuojama daryti, kas galvojama apie šį pranešimą. Labai ačiū. Ponas Oru. Merci, Madame la Présidente je, pour dire que je partage tout à fait les propos et les conclusions de Mme Dely. Ačiū pirmininkė. Ponios Dely pasiūlymai ir, ir, ir kitų kolegų mintis mane paskatino pasakyti štai ką. Savanoriškas darbas dažnai um, pasireiškia per asociacijas, per asociacijų judėjimą, ypač Prancūzijoje. Yra visas asociacijų tinklas, labai tirštas tinklas. Uh, Nėra asociacijos veikia pagal labai griežtas ir sutingas taisyklės. Ypač, kai jos gauna viešojo sektorio lėšų. Tai reiškia, kad tų asociacijų vadovai, kurie dirba savanorišką darbą, tikrai neša didžiulę naštą. Taigi štai ką aš norėčiau pasiūlyti. Uh, Ir aišku, kad turėsime daugiau laiko diskusijoms, aš apie tai plačiau pakalbėsiu. Gal mes galėtumėm numatyti kažkokias tai ES rekomendacijas, pavyzdžiui, šių savanoriško darbo metų kontekste, tokias rekomendacijas visoms valstybėms narėms e, sukurti um, konsultacinės tarnybas, tarsi e, priekybos rūmus, e, kokie egzistuoja. Um, pavyzdžiui, e, smulkiems amatininkams ir taip toliau, kur, tokius, tokios tarnybas, kurios teiktų pagalbą, konsultacijas, taip pat ir, pavyzdžiui, viso administracinio darbo dokumentų tvarkymo srityje. Aš aišku, apie tai plačiau pakalbėsiu, kai bus plačios diskusijos. E. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Taigi, Paprašysiu tik atsakyti į Trinos Berder klausimą. Dabar, nes jis yra labai konkretus, o dėl viso kito, manau, dar padiskutuosim lapkričio mėnesį. Dar vienas nori pasisakyti parlamentaras. Ačiū, ponė pirmininkė. Sėdžiu nuo šaliai, todėl gal nepastebėjote. Taigi sveikinu pasiūlymą, puikiai idėja. Savanoriškas darbas yra naudingas daiktas ir reiškinys visuomeniai ir aišku šio reiškinio reikia mokyti ir jaudimą. Na, per savanorišką darbą galima sutaupyti daug lėšų. Aš jau nuo 14 metų buvau narys vienos Austrijos organizacijos, savanoriškų prekybos organizacijos, kuri turi šimtus tūkstančių narių visoje šalyje. Taigi, Austrijoje mes susidurime e, tokia problema, kad per milžiniškus gaisrus, kaip kad Graikijoje ar Italijoje, kyla e, e, sunkumų dėl to, kad jo kad tai yra problemų darbdaviams, kad darbuotojai nori e, neteiti darbą, bet padėti gesinti gaisrą, kad ir kur jis bebūtų. Žinoma, ne visuomet darbdaviai tokias intencijas sutinka labai palankiai. Taigi, manyčiau, kad mums reiktų atitinkamai pakeisti e, dabar galiojančią darbo teisę ir įvesti tokią galimybę. Ačiū. Dabar jau tikrai nebėra savanorių. Labai trumpai noriu padėkoti Jums visiems už Jūsų pastabas, pasiūlymus. E, tai tikrai, manau, praturtins mūsų diskusijas ir, ir į pranešimą tikrai pasistengsiu įtraukti tos pasiūlymus. Tikrai biudžetas nėra pakankamai adekvatus, reikia pripažinti savarankiškai savanorių darbą vis tik tai ir kai kalbame apie Lisabono strategiją, galbūt tai nėra visiškai aišku. Aš manau, kad reikia uh, pradėti vis tik tai jau to sprendimo ruošimą, nes 2011 metai jau ne už kalnų ir reikėtų tikrai judėti pakankamai greitai. Ačiū visiems, manau, kad dabar jau galim baigti to punkto svarstymą. 13 darbuotojas klausimas. Šiandien mūsų svečias El Fabricio Barka. Labai trumpai norėčiau Jūs informuoti, kad dabar, besitęsiant diskusijai dėl sanglaudos politikos, Europos komisija pasikvietė e, daktarą Fabricio Barką parengti nepriklausomą ataskaitą, kurioje būtų įvertinama sanglaudos politika e, vykdyta iki šios dienos. Taip pat buvo prašoma, kad jis pateiktų pasiūlymų dėl ateities politikos reformų. Vadinasi, bus organizuojami ar jau buvo organizuoti aštuoni klausimai rengiant šį pranešimą, bent jau dešimt darbinių dokumentų buvo pateikta, prasidėjo ilgalaikis procesas, jūs turbūt, e, daktarė, mums apie tai papasakosit. Šiandien e, Fabricio Barka atėjo pas mus ir jis papasakos, kaip e, vykdoma jo studija ir e, išdėstis pasiūlymus. Taigi prašom žodis jums. Galit kalbėti tiek, kiek tik jums reikia. Labai ačiū, ponė Hubner. Man labai didelė garbė būti tikrinamam demokratiškai elektros ES institucijos. Europos parlamentas gali atlukti, atlikti lemiamą vaidmenį reformuojant sanglaudos politiką. Sanglaudos politika yra e, politika paremta poreikiais Kalbėsiu angliškai, nes pranešimą pasirengiau angliškai. Man taip lengviau bus. Vienintelis susidomėjimo susilaukęs pavadinimas buvo Pirmos skaidrės pavadinimas yra Grįžtant prie šaknų. Daug kas sako, ką jūs čia turit galvoj. Jūs geriau negu aš žinote, kad ES steigimo sutartis numato, kad ES turi siekti harmoningos raidos. Tie tikslai turi būti siekiami netiesiogiai, atsižvelgiant į teritorinį poveikį ir formuojant kitas politikas sritis, ir, bet tiesiogiai per sanglos politiką. Uh, geriau negu aš žinot, kad sanglaudos politika sustiprėjo 8 ir 9 dešimtmetyje, siekiant ES piliečiams e, ir dabar pacituosiu komisijos narį Džordžą Thompsoną, e, kuris 73 metais pasakė, nėra priežasties abejoti bendra valia padėti kiekvienai valstybei nariai, kad jos žmonių gyvenimo sąlygos pagerėtų. Būtent savo ataskaitoje jis pareiškė, kad resursai turi būti visapusiškiau išnaudojami, tai yra ekonominis tikslas, Tai yra efektyvumas, konkurencingumas. Taip pat jis pasakė, reikėtų sumažinti skirtumus e, gyvenimo lygio E, gyvenimo lygio skirtumus. Tai yra turime galvoti apie socialinę įtraukti lygybę. Taigi nuo pat pradžios apie šioje politikoje buvo kalbama ir apie ekonomiką, ir apie socialinius reikalus, ir apie lygybę, ir apie efektyvumą. Kodėlgi aš sakau tai, kas visiems savaime suprantama? Todėl, kad tai tampa kontroversiška. Pranešime yra sakoma, kad vis daugiau yra e, nesusipratimų dėl sanglaudos politikos ir tai trukdo jos efektyvumui. Neretai sanglaudos politika klaidingai yra laikoma finansinio persparskirstimo priemonė tarp valstybių narių ir regionų. Tiesiog fondų permetimai iš vieno taško į kitą. Jeigu toks būtų sanglaudos politikos uždavinys, sakoma pranešime, tada mes neturėtume naudoti sanglaudos politikos, neturėtume jos taikyti, turėtų būti taikomi kokie nors lygybės fondai, tai būtų tarsi federaliniai ar kvazifederaliniai fondai, kurie dabar jau egzistuoja. Taigi būtų tam tikri besąlygiški čekiai pinigų pervedimų, neiškiltų jokių procedūrinių klausimų, jokių problemų. O kodėlgi mes taip nedarome? Todėl, kad sanglaudos politikos tikslas nėra perpaskirstyti fondus. Sanglaudos politikos pagrindinis tikslas yra skatinti raidą, ekonominę plėtrą. O ekonominė plėtra turi būti orientuota į resursų panaudojimą ir socialinę įtraukti, suteikiant e, viešasias prekes ir paslaugas tai iš karto iškyla, iškelia klausimą, kodėlgi ES yra reikalinga tokia plėtros politika. Atsiprašau vėlgi, kad pateikinėjau tokius klausimus, kurie yra savaime suprantami. Tačiau būtent dėl jų yra užsipuolama šį sanglūdos politiką ir dėl jos taip dažnai nesutarima, todėl ji tampa netokia efektyvi. Pranešime yra sakoma, kad analizuojant kitas valstybės, ypač Junktinės Amerikos valstijas, paaiškėja kad nei viena valstybių sąjunga, turinti vienoda, vieningas rinkas, negali apsieiti be vystimosi politikos, kuri leistų piliečiams pasinaudoti rinkos pranašumais ir įveikti rinkoje iškylančius pavojus. Tai yra visiškai aišku, tai suprato ir ES tėvai steigėjai. E, jeigu lygios galimybės patenkant į rinką nebus užtikrinamos, tai piliečiai kaltins ES. Jie prieštaraus darbo jėgos mobilumui, jie prieštaraus barjerų nebuvimui ir liberalizacijai. Jeigu ES netenkins, e, netrems tų pavojų ir iššūkių ir nepasinaudos galimybėmis, tai liberalizavimui e, iškils grėsmė. Junktinės Amerikos valstijos patvirtina, kad vystimosi politika yra neišvengiama bet kokios sąjungos dalis. Junktinės Amerikos valstijos turi politiką, kuri yra 3,5 karto didesnė negu mūsų. Kitom prasmėm ji yra lygiai tokia pati. Ir amerikiečiai tą politiką taiko jau kur kas ilgiau negu mes. Ji pagrista tomis pačiomis idėjomis - būsto užtikrinimas, socialinės intervencijos mokymas, infrastruktūrų gerinimas, konkurencingumas, parama param firmoms aplinkosaugos užtikrinimas. Bet tada iškyla klausimas, kokio pobūdžio vystimosi politikos mums reikia. Tai būtų dar vienas konceptinis klausimas, o to perėsiu prie praktinių. Kokia vystimosi politika yra tinkama ES? Išskirčiau du modelius. Ir tie du modeliai išliks dar per pusantrų metų diskusiją. Pirmiausia, sektorinis federalinis modelis ir vieta pagrystas modelis. Sektorinis federalinis modelis e, leidžia sukurti kvazi federalinį lygmenį ar federalinį lygmenį ir ES sektoriniai fondai būtų skiriami inovacijoms, transportui, klimato kaitai, socialiniai įtraukčių žimtumui ir taip toliau, fleksi saugumui bei panašiai. O paskui tie fondai E, federalinės institucijos, ES tai yra komisija, paskirstomi pavieniams projektams, be jokio iš ankstinio asignavimo paskirstimo. Kitas modelis yra pagrystas vietovė. Tai būtų daugia sektorinis fondas, skiriamas valstybėms narėms ir regionams mm, per vadinamosias sutartis tarp valstybių narių ir, ir komisijos. Tose sutartise e, dotacijos projektams yra skiriamos tiems ES regionams ir valstybėms, kurios tenkina visuotinai taikomus principus. JAV taiko pirmąjį modelį, ES laikosi antrojo modelio dėl dviejų priežasčių. Ir e, pranešime ataskaitoje labai aiškiai pabrėžėme, kad tos dvi priežasys vis dar išlieka mums labai aktualios, netgi dabar labiau negu buvo prieš porą metų. Pirmiausia, supraskime, kad tai yra geriausias veikimo būdas. Vystimosi politikos mes E, neaptarėme, nors pranešime apie ją labai daug kalbama. Ir pastarosius 20 metų ta politika perėjo būtent prie antrojo modelio. Pirmasis modelis e, pamažu išstumiamas. E, to pasimokėme iš Pasaulio banko, iš TVF klaidų, iš ESD klaidų. Ir regionų politika susiduria su nauja paradigma toje politikoje labai aiškiai sakoma, kad vienintelis būdas dirbti yra vadovaujantis politika, kuri atsižvelgia į žmonių gyvenančių tam tikrose vietovėse žinias ir poreikius. Tai nėra politika, kuri yra primetama iš viršaus, iš viršaus kaip kad yra sektorinio intervencijo atveju. Kaip mano uh, draugai Junktinės Amerikos valstijose sako, tokia politika uh, veidžia, leidžia išvengti to sindromo, kai uh, vienas dydis taikomas absoliučiai visiems Taigi tokia būtų ekonominė teorinė paaiškinimo galimybė. Tačiau yra kur kas daugiau priežasčių ES e, sekti e, nesektorinį modelį, bet vietovėmis pagristą modelį. Sektorinis yra visiškai nepriimtinas ES, o tas geografinis vietovė pagristas modelis leidžia suderinti ES apribotą demokratinį legitimumą su veiklos metodais. Ne viena ES institucija neturi teisės vykti į valstybės narės, pasistatyti palapines ir pasakyti, kad jūs turite vykdyti tokią ir tokią politiką. Gal po 150 metų taip ir bus, ar, ar prieš 150 metų taip ir buvo, bet daugiau dabar taip nebebūna. E, turi būti dirbama su regionais taip, kad, jie, e, kad jų veiklos metodai atitiktų valstybių narių regionų poreikius. Valstybės narės ir regionai turi įgaliojimus įgyvendinti ES nustatytus principus ir gairės. Taigi, paskutinis ir labai svarbus aspektas yra toks. Ar tai yra tikrai šiuolaikiška, ar tai nėra senamadiškas veikimo būdas. Modernizuokime biudžetą, tai būtų šių dienų veikimo būdas. Ir čia išvardinsiu visą eilę priežasčių, nenoriu aš dabar čia jų uh, dėstyti ir aiškinti, bet aš paminėsiu tik pavadinimus. Kodėl reikėtų šiandien iš naujo stengtis efektyvinti sanglos politiką? Pirmiausia, šiandien ES piliečiai nepakankamai suvokia, kokia rezultatyvi, kokia produktyvi yra ši politika. ES piliečiai nejaučia, kaip Džordžas Thompsonas sakydavo, kad niekas nedvėjoja, kad egzistuoja bendra valia. Europos piliečiai visose ES dalise dvėjoja tokia bendra gera valia. Kas kart, kai reikia balsuoti ar ką nors piliečiams nuveikti, tą matome. Taigi, sanglaudos politika šiandien nėra uh, suprantama kaip pakankamai stipri, kad duotų iškių rezultatų. Antra priežastis, kaip jau aš jau sankiau, yra šiek tiek neteisingai suprantamas finansų perparskirstimas, todėl tą reikia pakeisti. Trečias dalykas - finansų krizė. Finansų krizė reikalauja daugiau pastangų, e, at, stipresnių pastangų. E, pirmiausia, dėl to, kad viešieji resursai yra labai menki, reikia pasirūpinti, kad jie būtų tinkamai naudojami, kad pasiektume rezultatų. O antras dalykas, kadangi krizė provokuoja uh, E, tam tikrus pakoregavimus pramoninėse regionuose. Įmonės, e, kaip žinia, išgyvena krizės, todėl reikia aiškių pakoregavimų, pakeitimų, e, atsižvelgiant į rinkos priemonės. Ir paskutinis aspektas, politinis vienas, kurį aš čia parašiau tam, kad žinotume, kaip toliau galėtume dirbti, kad viskas keistų. Palyginus su tuo, kas buvo prieš dviejus metus, uh, dabar matome, turime žmonių Europą. Pažvelkime pirmininko Baroso gairės e, dalyvaujant rinkimuose į komisijos pirmininką. Jūs patvirtinote tas gairės. Jis sako, kad turi būti panaudojamos ES piliečių teisės taip pat, kaip e, ES taip pat kaip nacionalinių lygių. Vienintelis būdas tuos lūkesčius patenkinti yra įgyvendinti vystimosi politiką. Ir vienintelė ES vystimosi politika yra pagrįsta geografiniu principu, tai yra sanglūdos politika. Two... Žinoma, mums ją reikia dėl to dar labiau sustiprinti. Taigi, po atliktos išsamiaus analizės, 40 akademinių iš įvairiausių šalių mm, dirbo, taip pat komisijos tarnautojai, valstybių narių tarnautojai. Po viso to nuspręsta, kad ant dviejų kojų turi stovėti reformuotas anglodos politika. Ji turi būti labiau matoma, turi būti aišku, kad ji yra vystimosi politika ir turi turėti du tikslus tarpusavėje gal neglaudžiai susijusios, bet du. Taigi efektyvumas ir socialinės atskirties mažinimas. Ir mm, nenoriu skaityti skaidrių išsamei, nes laiko mažai, tačiau socialinė dimensija yra labai svarbi ir jūs galite pasiskaityti. Toliau reformos antrasis E, etapas. Taigi ši ataskaita pateikia praktiškų pasiūlymų ir viskas yra apibūdinta šioje schemoje. Taigi, reformų centras yra šiame apskritime, tačiau viskas yra tarpusavėje susiję. Taigi, kas svarbiausia, tai yra sustelkti ties esminiais prioritetais, siekti į rezultatus orientuotų sutarčių, taip pat mobilizacija ir mm, mokymas. Tų pokyčių reikia, bet kad jų pasiektumėme, mums reikia sustiprinti komisiją ir mums reikia politikos kontrolės bei pusiausvėros sistemą sustiprinti, taigi sustiprinti ir tarybos ir uh, parlamento vaidmenį ir tam visam pasiekti mums reikia peržiūrėti dėrybinę sistemą ir aš trumpai viską panagrinėsiu. Taigi siūloma, kad du trečdaliai e, visų e, sanglaus fondo lėšų turėtų būti skirta trims keturiems prioritetams. Nepanaš, e, kad nepasikartotų panašiai situacija kaip su Lisabono strategija, kai dėl visų prioritetų buvo tariamasi, derinamasi ir panašiai, kadangi Lisabonos darbo tvarkė buvo labai e, plati. Taigi 3-4 esminiai prioritetai ir ne technokratai turi juos nustatyti, tą turi daryti politikai, bet mes turime jums pateikti medžiagos diskusijai. Taigi du reiktų dėl efektyvumo, tai būtent novatoriškumas ir Yra daug pasakyta, kodėl novatariškumas turėtų būti pagrindinis prioritetas ir antras pagrindinis prioritetas - prisitaikymas prie klimato kaitos, o iš socialinės pusės, lygybės pusės pagrindiniai pasiūlymai būtų migracija. Omeny turiu ne tik paslaugas migrantams, bet ir paslaugas žmonėms, kurie gyvena tose e, vietovėse, kur migrantai atvyksta ir iš tų vietovių, iš kur migrantai išvyksta. Taigi reikia galvoti apie gyvenimo kokybę visų žmonių, kurie kažkaip yra susijęs su visuomenės migravimu. Taip pat nepamirškime ir vaikų, apie juos jau kalbama vykstant, vykdant atviro koordinavimo metodą. Ir e, yra daugiau galimybių, tačiau jas visas turi aptarti būtent prioritetas, būtent visuomenės senėjimas. Taigi, nekalbėkime apie transportą, švietimą ar kažką panašau, tačiau kalbėkime apie tai, kas rūpi europiečiams ir susitelkime ties e, tomis problemomis, ties tais atsakymais, kurie padėtų išspręsti piliečiams rūpimas problemas. Toliau sutartis. Tai čia yra e, tinkamas subsidiarumo ir sąlygiškumo principas. Turi būti taikomas. Taigi, jeigu ne, bus per mažai subsidiarumo, tai politika netenka prasmės. Mes, juk mes nenorime, kad žmonės e, pernelyg užsimirštų, jeigu bus per mažai subsidarumo, o jeigu bus per daug, tai nebus bendrų taisyklių, bendrų veiksmų ir prarasime europinį lygį. Taigi mes turime tas tarpti pusiausvyrą tarp europinio lygio ir vietinių išteklių mobilizavimo. Ir tą gali padaryti sutartis. Tai yra, e, tai yra taip pat svarbu kaip ir veiksmų programos. Būtent sutartis sutartys e, e, užkrauna kol kas daug visokiausių taisyklių valstybėms narėms, tačiau jos savo ruoštų turėtų nuspręsti, kaip, laisvai nuspręsti, kaip e, juos įgyvendinti. Ir jeigu valstybė narė nusprendė siekti kažkokio tikslo, pavyzdžiui, dėl migracijos, tai turi parodyti, kodėl to nori siekti. Ir e, turi parodyti, kas iš tiesų pasiekta. Turi nežaisti su matematiniais duomenimis ar panašiai, bet turi iš tiesų pagerinti gyvenimo kokybę žmonių, kad ir vaikų, kurie atvyksta e, ir išmoksta, pavyzdžiui, skaityti. Ir čia mes negalime apsiriboti skaičiais kaip kitose politikos sritise. Dėja, iki, iki šiol to nėra, nes neturime e, išsamios informacijos apie pasiektus rezultatus, apie tai nediskutuojama. Ir man nes EP niekada neprašė e, išnagrinėti, e, kokia yra politika efektyvi, kažkokių nedrasių užuomenų buvo. Tačiau aišku, kad e, blogai, jeigu sistemoje nėra priemonių diskutuoti apie tos sistemos efektyvumą ir kad nėra į ką kreiptis, jeigu pasigirsta kritikos. Taigi čia nepamirškime tikslų ir antras aspektas būtų institucijos tik keletą žodžių apie tai, kadangi negalime čia per nelik daug kalbėti, tikrai ne komisija turi nustatyti, kokias institucijas reikia sukurti valstybėse narėse, nes tai pažeisti subsidirimo principą, tačiau kažkokia bendra sistema turi būti. Na, pavyzdžiui, švietimo sistemos problemos be tinkamos kontrolinės sistemos, be tinkamos uh, įdarbinimo sistemos, be tinkamos uh, mokytojų mokymo sistemos, uh, viskas atrodo pakankamai beviltiška. Taigi komisijai reikia su suteikti galimybių pažvelgti, kad dėl mūsų visų sutartų principų ir e, tų principų, kurie išdėstyti storose dokumentuose, kad jų bus siekiama ir kad dėl jų verta leisti pinigus. Kai e, bus situacija aiškesnė, visiems taps lengviau judėti e, tinkamą kryptimį, pažiūrėti, ar tinkamą kryptimį einama. Žinoma, šalis, kuri nepasiekė rezultatų, neturėtų būti baudžiama, bet turi pateikti paaiškinimus, kodėlgi jie nesiseka. Ir šie paaiškinimai, jeigu jie nėra patenkinami, komisija gali e, tam tikrų sankcijų imtis. Ir galiausiai trečioji apskritimo dalis, tai būtent e, mobilizacija ir mokymas. Mes norime geresnių sutarčių, tačiau jeigu mes nemobilizuosime vietos gyventojų, tai viskas bus veltui. Taigi mes turime e, šiek tiek lėšų duoti komisijai, kad ji geriau galėtų atlikti tai, ką daro pastaraisiais metais, būtent eksperimentai bei inovacijos. Visa tai nereikalaus gausių lėšų, bet šiek tiek vis dėlto reiks. Ir toliau poveikio vertinimas. Galima kalbėti ilgai, bet pasakysiu vos keletų žodžių, kad pernelyg sudėtingi ekonometriniai metodai yra naudodami kol kas vertinant poveikį. Na, Statistika yra sudėtingas mm, mokslas ir aš jo irgi iki galo nesuprantu. Nenorime skaityti dokumentų e, apie tai, ko patys nesuprantame ir grįsti jai e, politikos efektyvumą, bet mes turime poveikių vertinimą, tam tikrus metodus, kurie yra naudotini, pažvelgti, ar atskiri projektai duoda naudos. Na, galime pasakyti, kad čia yra uh, naudos gavėjų grupė, įmonių grupė, kuri gauna lėšų, kita grupė negauda. Ir palyginkime, kaip jiems sekasi. Na, tai yra tam tikras paplitęs jau ekonomikoje metodas ir sąlygos. Ir dabar sanglaus politika turi šį metodą taikyti. Galis nėra pats šiningiausias, bet labai efektyvus. Ir Komisija, kadangi mane įpareigojo mm, pateikti ataskaitą apie sanglaudos politikos reformą, o pats direktoratas man tikrai stipriai padėjo. Iš viso to buvo aišku, kad nėra iki galo žinoma, kodėl vienas buvo padaryta ar nepadaryta. Tiesiog žinoma, kad buvo tai daroma, bet tikslai nebuvo suvokiami, nes dalyvaujantis projektuose žmonės nesuvokė, kodėlgi jie tai daro. Jie rengė sutikimus, leido pinigus, tačiau nebuvo žiūrima, kaip galutiniam naudos gavėjui sek sekasi. Ir jau tikrai artėjau prie pabaigos. Taigi, Dar keletas aspektų - komisijos sustiprinimas. Reikia sustiprinti generalinio direktorato, kuris yra atsakingas situacijai. Jeigu mes sustelksime ties imigraciją, pavyzdžiui, tuomet valstybės narės ir regionai turi žinoti, kad mm, nėra tiesiog du ar trys migracijos puikų specialistai, bet jų turi būti 20 ir jie turi žinoti, kad komisija jiems suteiks techninę pagalbą ir taip toliau. Be to, pakankamai, e, su, pakankamai yra sunku dirbti su komisija, bet komisija, jeigu komisija būna teisi, tai valstybės narės visuomet nusileidžia. Taigi komisijoje turi dirbti labai griežti specialistai. Taigi reikia užmėgsti glaudžiosius ryšius tarp regionų ir užimtumo generalinių direktoratų. O paskutinis aspektas tai politinė kontrolė. Taigi reikia mm, padidinti komisijos kompetencijos sritį, nes komisija turi nuvykti į vieną šalį ir galėti pasakyti, jūsų institucijos nėra tinkamos. Ar mm, nutraukti metams lėšų tiekimą, kol bus galtinis sprendimas priimtas. Taigi, tai mm, yra kompetencijos padidinimas tam reikia mm, kartu ir didesnių galių, kurias turėtų gauti kitas, kitos dvi institucijos. Taigi, čia mes turėtume aiškius tikslus ir komisija turi turėti galimybių pasakyti, ar viena šalis e, siekė savo užsibrieštų tikslų, ne kažkieno kitų nustatytų, bet savo užsibrieštų tikslų ir ar jai sekasi tą daryti ar ne. ir mes taip pat bandysime pasinaudoti straipsnio 200, sutarties 275 straipsnių dėl ataskaitos, ataskaitų rengimų, kad ataskaitų apie pažengą teikimas taptų straipsnio 275 dalimi, tai leistų, pavyzdžiui, parlamentui daug aktyviau diskutuotų apie pasiektą pažangą. Ir dabar paskutinė skaidrė. Žinoma, kiekvienas pasiūlymas turi įgyvendintas būti per tam tikrą laiką ir čia keletas pasiūlymų. Žinoma, mums reiks padėti kuo greičiau, dešimtųjų metų pradžioje. Taigi, Po to mums reiks keleto e, metų aktyviams diskusijams dėl prioritetų pasirinkimo. Valstybės narės ir parlamentas aktyviai turės diskutuoti, o paskui pasieksime galutinį e, susitarimą. Na, panašu, kad šiandien e, pirmiausia, kaip ir visada, bus padaromas susitarimas dėl pinigų, o tik po to dėl politikos sričių. Labai sunku suprasti, kodėl taip yra. Vargu ar e, e, sistemos nepažintantis žmogus suvoktų, kodėl pirmą paskiriami pinigai, o po to nusprendžiama, kur juos išleistų. Šie procesai turi vykti paraleliai. Na, mūsų pagrindinė užduotis prašyti palikti mums veiksmų laisvę kuo didesnė. Ir jau matome, kad tai neretai duoda gerų rezultatų. Na, žinoma, visą tai turi nuspręsti ne technokratai, tai nuspręs pačio aukščiausio lygio politikai pasiekdami kompromisą. Taigi, būtų tiek ačiū. And, uh... to, to so I, I think... Mintis dabar būtų tokia padiskutuoti ir dabar išklausytumėm jūsų pastabas, klausimus, sugrupuosim gal klausimus po truputį ir gal po tris. Elizabeth Schetter. Um, yeah, thank you so much. Vielen Dank. Ačiū. Mane tikrai sužavėjo, kad jūs galu gale pasakėte tiesą. Jūs labai aiškiai pažymėjote, jog pastaraisiais penkeriais, per pastarosius penkerius metus buvo padaryta nemažai klaidų. Ir aš jau daug metų kritikuoju tikslinių lėšų panaudojimą arba earmarking politiką. Ir šie metai iš tiesų yra prarasti, taigi E, tikslinis lėšų panaudojimas paverčia sanglaudos politiką tiesiog sektorinę politiką. Akivaizdu, kad artimiausiais metais mes nuo to labiausiai kentėsime. Akivaizdu, kad regionai, kuriems labiausiai reikėjo pagalbos, jos gavo mažiausiai. Viskas buvo padaryta nepasitarus su e, parlamentu, turiu omeny tikslinį lėšų panaudojimą. Dėja, mums nieko nepavyko pakeisti, komisija į, mus, į mūsų nuomonę neįsiklausė, o jūs norite grįžti prie sanglos politikos e, pradinių šaknų ir principų. Tikrai partnerystės sustiprinimas čia buvo minimas ne kartą ir buvo pažymima, kad komisija yra pernelyg silpna. Tai yra tikrai džiugu girdėti. Jūs sakote, kad reiktų grįžti prie politikos, kuri jau buvo senai atmesta. Būtent reikia leisti eksperimentuoti ir iš jų pasimokyti. Mes tą darėme per bendrijos iniciatyvas, tačiau susidurta e, su tam tikrais sunkumais. Iniciatyvos buvo labai smulkios, bet labai e, mylimos kadangi eksperimentai vyko ir vietos suinteresuosios pusės buvo visiškai įtrauktos į eksperimentus, juos įgyvendino ir jiems buvo liepta prisimti atsakomybę. Deja, eksperimentų neliko, atnaujinta ši politika nebuvo, akivaizdu, jog tai klaida, žinome, kokie ir buvo minusai, pernelik daug biurokratijos, pernelik didelės, didelė prievolė teikti ataskaitas, tai sukėlė daug sunkumų maži, mažiems, mažoms organizacijoms. Na, biurokratiją gal ir pavyks sumažinti. Ir reiktų grįžti prie uždarytų trijų programų. Taigi, ši decentralizuota sritis, e, kuri buvo iki šiol pamiršta. Na, turime tam tikrų galimybių, bet jos yra nepakankamos. Dėja, komisija taip pat nerodė jokios iniciatyvos. Komisija nedarė nieko, kad keisto padėti, tiesiog leido įvykiams tiekėti savo vagą. Ir kad tai buvo klaida, jūs tikrai aiškiai pažymėjote. Ačiū už jūsų ataskaitą ir man teikia daug vilties, kadangi jau 20 metų užsijimu regioninę politiką ir noriu tik pakartoti, reikia grįžti prie tų partnerystės, lygybės šaknų ir taip pat būtina grįžti prie tos minties, kad vietos žmonės, kad būtent jie kuria projektus ir kad tai yra jų užduotis kurti projektus, o ne nacionalinių vyriausybių. Manau, apie jūsų išvadas dar nekartą diskutuosime ir tikiuosi, kad jos leis atsisakyti tos pernelyg biurokratiškos politikos kaip tikslinis lėšų skirstimas. Iki šiol ši biurokratija užgneužė bet kokią iniciatyvą ir nedavė jokios naudos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš svarstau, ar mes išties girdėjome tą pačią ataskaitą. Na, išties pranešimas įdomus, daug palaikymo mano pačios mintims. Aš tikrai nežinau, gal girdėjau kai ką kitą nei tu, Elizabet, ką tik sakei. Na, noriu kai ką pasitikslinti. Jeigu teisingai jūs supratau, ponė Barka, jūs siūlote susitelkti ties esminiais prioritetais. Reikia pagalvoti, kokie tai galėtų būti. Tačiau reiškia, kad jūs atsisakote e, to, kad pavyzdžiui ateityje galėtumėme skirti didelę dalį lėšų, e, pavyzdžiui, kelių infrastruktūrai. Ar teisingai jūs suprantu, Na, aš sveikinčiau, kad mes sukoncentruotumėme lėšas į tam tikras sritis, bet nei iki galo žin, supr, žinau, ar su, teisingai jūs supratau, kadangi šis aspektas yra labai ginčytinas. Dar vienas aspektas man nebuvo labai aišku. Taigi, Lisabonus sutartyje trečiasis sanglaudos politikos ramstis be ekonominės ir socialinės sanglaudos yra ir teritorinė sanglauda. Tai yra naujas dalykas. Kokių jūs turite, turite pasiūlymų, e, kaip, tai, kaip tas naujas ramstis galėtų bei turėtų pakeisti sanglaudos politiką? Pagal dabartinius kriterijus, jeigu mes nieko nekeistumėme, Taigi 75 procentai pirmam tikslui, kitiems tikslams atitinkamas likutis ir pereinamieji regionai ir taip toliau. Tai reiškia, kad 15 ES valstybių narių neliktų jokių tikslinių regionui. Na, tą pamatysime pažvelgę į esamus statistinius duomenius. Taigi, ar norima su telkti visas lėšas tik į pirmojo tikslo regionus, taigi tos regionus, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Tai reiškia, kad vidurio šiaurės ir pietų Europa beveik nebegautų jokių lėšų. Kokia yra jūsų nuomonė? Ar pritarėte šiai pozicijai, ar siūlytumėte kažką kito? Ir trečiasis klausimas būtų. Man socialinė man atsiprašau, sanglauda neapsiriboja tik e, trimis sanglaudos fondais, tačiau aš manau, kad Žemės ūkio vystimo fondas yra svarbi sanglaudos politikos dalis. Ar jūs pritartumėte idėjai, kad ši e, es e, politikos rytis grįžtų į sanglaudos politikos mm, rėmus, ar pritartumėte dabartiniai e, situacijai? Ačiū. Markus Piper, please. Markus Piper. Ja. Markus Piper. Ačiū, ponė pirmininkė. Man ši ataskaita mm, buvo labai įdomi, aš jau esu su jie susipažinęs na, man jį padarė kiek kitokį įspūdį nei kolegė Šriuter. Tikslinis e, lėšų skirimas, man atrodo, labai geras procesas yra. Tai leidžia užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai ne, nepaskestų finansiniuose liūnuose. Mes turime aiškus tikslus, žinome, ką norime su tais pinigais padaryti. Dalinome e, per tam tikrus viešuosius pirkimus ir panašiai, ir geriai regionai gauna pakankamai lėšų. Ir tai leidžia užtikrinti, kad investicijos yra geros ir pinigai niekur neišnyks bei neprapuls be reikalo. Mane kiek sutrikdė jūsų požiūris į struktūrinę politiką ir rinkos ekonomiką. Jūs sakėte, kad atviros sienos yra neturi, turi ir minusų. Na, kaip kuriama gerovė, noriu paklausti, gerovė sukūrėme tuo met, kai visų valstybių narių e, ekonominė, e, ekonominė padėtis yra gera. Na, gerovė yra tuomet, kai italas gali nusipirkti BMW Vokietijoje, o vokietis e, Fiatą Italijoje. Tai yra lygybė ir mes jau ilgus metus bandome investuoti pinigus į skurdžiausius regionus, kad jie pasiektų gerovės lygį, investuojame į infrastruktūrą, į švietimą ir taip toliau. Ir aš tikrai nemanyčiau, kad ši politika yra klaidinga, kaip tik ji save pateisino. Mes matome, kad sanglaudos politika paskatino šalise, skučiuose šalise augimą ir netgi da, davė teigiamą poveikį šalims donoriams. Taigi, aišku, jog e, man nėra visiškai suprantama, ką mums reikia visiškai pakeisti sanglaudos politiką. Migracija, vaikai, visuomenės senėjimas yra svarbu, tačiau tai yra antrasis žingsnis. Tačiau jūs pamirštate tuos klasikinius struktūrinius mm, instrumentus, pavyzdžiui, konkurencijos, užimtumo skatinimas. Ir šie instrumentai e, turi labai stiprų ilgalaikį poveikį. Na, nebent aš jūs neteisingai supratau, arba jūs judate labai pavojinga, mano nuomonė, kryptimi ir man tokie anglos politikos ateitis nepatiktų. Ir e, prieš paskutinę pastabą labai džiaugiuosi kad BVP būtų naudojamas kaip atsporos taškas įvertinant ir regionų padėtį, lyginant regionus tarpusavėje, tačiau ko aš nesupratau iki galo. Ką jūs turite omeny, kai er, kalbate apie sanglaudos politikos tarybą? Ar reikia sukurti atskirą instituciją, instrumentą specialiai sanglaudos politikai? Keletą kartą buvo tą bandyta daryti, bet nieko gero nematome nematėme. O gal jūs kažką naujo turite omenyje? Taigi būtų tokios mano pastabos. Aš dar kartą norėčiau paraginti, kad neturėtumėme naujosios anglos politikos, kuri tik formuojasi iš karto nurašyti. Manau, kad iš jos galime laukti labai gerų rezultatų. Gal ponas Barka dabar galėtų pakomentuoti šios tris pasisakymus? Um, I think that the, uh, what happened at one point... Uh, Aš manau, kas na, atsitinka mm, politikos gyvavimo vienam ar kitam etape, yra tai, kad valstybės narės galbūt ne visuomet sugeba sukaupta tikrai labai teigiamą patirtį patirtį iš vienos ar kitos bendrijos iniciatyvos išplėsti ir perkelti į kitas rytis. Tai yra padaryti tai, kas yra reikalinga. Mes praradome daug e, tų dalykų, kuriuos išmokome, daug kas buvo prarasta biurokratinėme procese galbūt vieni dalykai prarasi dėl politinių priežasčių, Kiti dalykai galbūt prarasti dėl to, kad mes neišlaikėme to vietos bendruomenės mobilizavimo, aktyvumo lygio. Nes e, galbūt buvo susitelkta į nedidelį skaičių prioritetų tik tai. Aišku, tai yra reikalinga, tačiau jeigu nėra pasiekiama finansinių išteklių kritinės masės, uh, vienoje ar kitoje srityje, piliečiai nepajaus, kad yra kažkas padaryta. Taip yra bendra finansavimas, yra gerų dalykų, yra blogų dalykų, tačiau nėra aišku, kaip ES prisėda prie problemų sprendimo, prie problemų, kurios iš dalies yra kilusios ir dėl jos. Būtent yra problemų dėl to, kad nesugebėjome tos pažangios patirties išplėsti į kitas rytis. Dabar labai dėl konkretaus dalyko, dėl transporto pavyzdžiui. Transportas daugeliu valstybių narių yra viena iš esminių viešojo sektoriaus paslaugų. Pristavant pranešimą, transportas figuruoja vienur, kitur Tai yra viena iš paslaugų, kuri yra reikalinga spręsti kitus dalykus. Pavyzdžiui, inovacijoms yra reikalingos geresnis jungtis tarp mokslo tyrimų centro ir pramonės centro. Uh, kartais reikalingas transportas tam, kad spręstum gyventojų senėjimo problemas, ar kadangi, tarkim, yra senstančių žmonių bendruomenės kažkur labai toli, nuo, nuo šaliai gyvena, galbūt reikia spręsti migracijos problemas ir panašiai, bet prisiminkime, kad pranešime nėra pasakyta, kad uh, visa šimtas procentų lėšų turi būti skirta toms pagrindinė, tiems pagrindiniams prioritetams. Tik tai 66 procentai yra skirti pagrindiniams prioritetams, o likusią dalį valstybės narės gali skirti kitiems savo prioritetiniams tikslams galbūt dėl tų dviejų trešdalių išteklių, kurie numatyti pagrindiniams tikslams, galbūt yra daugiau griežtumo, tačiau likusiam trešdaliu yra daug daugiau lankstumo palikta. Valstybės narės tą likusį trešdalį gali paskirti taip, kaip jos galvoja reikalinga. Toliau dėl to teritorinio aspekto. Na, atvirose diskusijose tikrai labai paaiškėjo, kad tas teritorinis aspektas yra, turi labai e, gilę paslėptą prasme ir todėl aš labai noriu vengti to žodžio, bet atvirai kalbėsiu su jumis. Jūs teisingai sakote. Politikos matas yra regioną su didžiaja R tai jau nebėra administracinis vienetas, bet yra regionas su R didžiaja. Mes, kol nepradedame gyvendinti politikos, mes nežinome, kas yra tas regionas. Ir dabar, kai tik tai eina kalba apie kažkokią tai projektą, projektą pradedame gyvendinti ir tada paaiškė, kas yra tas regionas. Mm, atsiranda atitinkami partneriai, atsiranda kažkoks tai homogeniškumas, atsiranda veikla papildoma ir tada ryškėja tas regionas. Jeigu aš teisingai suprantu tai, kaip jūs apibrėžite, jūs klausėte, kodėl pranešime, kur norima pakeisti tą matą, tą atraminį matą, tai kai eina kalba apie lėšų paskirstimą, kokios čia priežastis buvo pasirenk, kai buvo rengiamas šis pranešimas, turėjo būti kažkas pasirinkta. Man atrodo, kad nėra pakankamai statistikos, politinio, ekonominio konsensuso lėšas paskirsti kažkokiu tai geresniu būdu. Kai mes pradame diskusijas, kuriuose pradame išradinėti kažkokius naujas priemonės, naujus matmenis, tai valstybėse narėsnė atsiranda kova, grumtis, kurios tikslas yra tik tai gauti daugiau pinigų, o kažkokių tai koncepcinių dalykų nebelieka. Todėl buvo nuspręsta, palikime dabartinį paskirstimo būdą, nekelkim tų ginčių tik tai uh, nuspręskime, kad jeigu, tarkim, 75 procentai yra pernelyg griežta riba, galbūt sunku yra sužaisti su statistiniais dalykais, manevro laisvės mažokai, tai tada nuspręskime, kad tos 70 procentų ta, ta riba nebūtų tokia pragmatiška, bet tą vietą sušvelninkim. Bet jūs teisingai sakote, taip. Um, dėl praktinių priežasčių viskas daroma, nes pranešimo principas yra išlikti tvirtai kojomis remiantis į žemę. Dėl kaimo fondo aišku, dėl regioninio fondo, na, idealiam gyvenime aiškti, bet uh, realiam gyvenime atsirastų daugiau problemų. Todėl e, siūlyčiau palikti kaip yra, dėl labai pragmatinių priežasčių. Ir paskutiniai du klausimai. Taip, pranešime daug e, yra kalbama apie mokesčių mokėtojų pinigus. Tai e, daug yra kritikos išsakoma, kad e, nieks nežino, kur mokesčių mokėtų pinigai nukeliauja. Todėl pranešime būtent ir, ir kalbam apie tai. Galbūt per daug dėmesio yra per daug skiriama e, auditui, kontroliai. Tai yra labai svarbus dalykai, tačiau tai nieko mums nepasako. Aišku, kad jeigu lėšos panaudojamos netinkamai, tai jau aišku, kad rezultatų nepasieksi. Tačiau net jeigu lėšos yra panaudojamos tinkamai, tai dar nėra garantija, kad rezultatų pasieksi. Todėl tas, tas auditas, ta kontrolė nėra dar viskas. Aišku, pranešime nėra sakoma, kad, kad to nereikia, bet reikia kokybinio įvertinimo Jūs teisingai pasakėte, kai kuriuose srityse, ypač kai eina kalba apie lėšų panaudojimą inovacijai, kai kuriuose srityse tik e, pastaraisiais ketveriais, penkeriais metais yra atliekamos tokios studijos, kurios yra reikalingos. Yra pranešime sakoma, kad reikalinga tas studijas išplėsti, kad būtų poveikio vertinimas ir kitose srityse. Uh, Mm, yra, pavyzdžiui, inovacijų srityje vis daugiau patentų, kvalifikuotas darbo jėgas vis daugiau reikalinga ir taip toliau labai svarbu yra tas poveikio įvertinimas, tai yra tas, kas yra daroma kitose srityse. Tiesa, reikia pasakyti, kad tai, kad mes nežinome, kokie yra rezultatai, mes dar negalime sakyti, kad tie rezultatai yra blogi. Mes tiesiog nežinome, kokie yra tie rezultatai. Taigi reikia žinoti, įvertinti, kokie tie rezultatai, kad galėtumėm įtikinti piliečius, kad jie yra geri. Toliau dar buvo išsakytas susirūpinimas dėl to, kaip pranešime kalbama apie rinką, užimtumą, konkurencingumą. Pranešime sakoma, kad rinkos liberalizavimas yra taikos ir klėstėjimo Europoje pagrindinė prielaida. Tiesiog sugrįžtama prie, prie pradžios. Uh, Jeigu norime pasiekti šį tikslą, reikia jį papildyti vystimosi politiką. Nes vien pačios rinkos ir nieko negali, ir mes matome tai. Pažiūrėkite, rinkos tokį kartą spaudimą sukuria tam tikriems regionams, kad tie regionai tiesiog nebeturi galimybės atsigauti, vėl atsistoti ant, ant kojų, pritaikyti naujas technologijas savo senai patirčiais, patobulinti. Tada tiesiog tie regionai stengiasi atsispirti bet kokioms naujo, naujovėms. Rinkos liberalizavimas negali mm, vienas nieko pasiekti, jeigu nėra dar vystimosi politikos, kuri padėtų Taigi būtinai reikia dėmesį skirti mm, konkurencingumui, tam yra skyrius atskiras ir, ir, ir atskiras skyrius inovacijai, tai irgi labai svarbu. Pranešimo nuomonė Europa nesugebėjo sukurti išsamios mokslo tyrimų inovacijų um, programos, nes nėra tų ryšių tarp, tarp mokslo tyrimų ir inovacijų ir rinkos. Ir pranešime yra siūloma geriau įsieti pagrindų programą, kurios tikslas yra kompetencijos e, tobulinimas, kompetencijos centrai ir regioninės inovacijos iniciatyvas, kur vietos žinių bazę galima adaptuoti prie e, bendrųjų poreikių, prie, prie inovacijų ir reikia žiūrėti, kaip ta politika yra gyveninama. Yes, uh, uh, can... Albrecht. Tai tada galima paklausti, ką galima padaryti, kad sustiprintumėm Europos komisijos darbą. Uh, Akivaizdu, kad norint pasiekti šių tikslų, būtina sustiprinti Europos komisijos e, funkcijas. Tai akivaizdi tokia peršasi išvada. Reikia pasakyti, kad pranešimas ir tradicinis, ir netradicinis tuo pačiu metu. Čia galbūt formuluočių problema, bet aš užduosiu tokius labai naivius klausimus. Dabar, kaip aš suprantu, uh, Visi nori, kad žmonės galėtų gyventi geriau, visi nori, kad bendra rinka veiktų normaliai. Mums reikalinga vystimosi politika, kitaip rinka negalės normaliai veikti. Taip vadinamoji sanglaudos politika yra reikalinga vardan rinkos. Tradiciškai. Taip, taip, taip, vidaus rinkai, atsiprašau, taip. Taip, bendrajai vieningai rinkai. Taip. Tačiau sutartyje yra numatyta, kad sanglaudos politika turi mažinti skirtumus tarp regionų, bet tai nėra tas pats. Galima čia galvoti iš dalies apie socialinę sanglaudą, tačiau pagal sutartį mes suprantame, kad čia eina kalba apie kitokių skirtumų mažinimą. Skirtumų, kurie gali būti kliūtis rinkai. Taigi, kaip aš suprantu, jūs Jum, jūsų manimų vystimosi politika yra būtent e, kliūčių e, skirtumų mažinimas ir e, kliūčių rinkai veikti mažinimas. Tačiau politikai supranta sanglaudos politiką kaip būtent skirtumų mažinimą. Aš manau, kad jeigu mes taip galvosime, tai vėl sugrįšime prie tų senųjų diskusijų apie uh, lokomotyvus ir neturtinguosius, apie tos e, skirtumus tarp regionų. Jūs norite, aš taip suprantu, išvengti to tradicinio elemento. Tai aš norėčiau atsakymą iš šį klausimą. Kitas dalykas. Šis pranešimas yra labai svarbus. Uh, Nes jeigu aš suprantu, mes visą laiką kalbame apie horizontalę uh, sanglaudos politiką. Jūs kal, siūlote sektorinę sanglaudos politiką. Ir čia, na, čia, čia yra ne vien tik tai uh, formuluotės uh, klausimai. Europoje yra labai aiškus tokie dideli, trys ar keturi prioritetai. Uh, kurie suformuojami, nubrėžiami kartu su valstybėmis narėmis, su regionais. Tai ši, ne visuomet sektoriniai prioritetai taip yra apibrėžiami. Uh, Bet būtent tai yra tie prioritetai, kurie nubrėžiami teritorinių pagrindų su žmonėmis ir tokiu būdu mes turime sektorinius ir daugia sektorinius prioritetus. Ne viskas gali būti daroma sektorinių pagrindų, kai kas turi būti daroma daugia sektorinių pagrindų su vietos žmonėmis, kitaip nepasieksi sanglaudos politikos ir skirtumų mažinimo tikslų. Dabar yra čia gan įdomių tokių formuluočių pas jūs, gal, gal čia ne vien formuluočių problema, pati filosofija. Daugia sektorinis fondas. Vienas fondas. Daugia sektorinis fondas. Re, įdomu, revoliucinga mintis. Tai reiškia, kad bus vienas fondas, nedaugia fondinė sistema. Uh, Gerai, iš tikrųjų, jeigu norime, kad efektyviau tai veiktų daugia sektoriniams elementams, padarykime vieną fondą. Bet kai kas gali e, labai supykti dėl to. Aš manau, kad tai vis tik tai yra labai svarbu. Dar vienas elementas, vėlgi gal čia yra tik tai formuluočių problema. Kontraktai. Labai sena pr prancūziška tradicija, tai yra kontraktų sutarčių politika. Uh, um, valstybės narės ir regionai ypač įsipareigoja tų stačių laikytis. Tai reiškia, kad ir su valstybėmis narėmis, ir su regionais viskas bus, o tai kaip tada su tuo išplėtimu plačiau, ar jūs turite galvoje kažkokius tai vienokius, susit, vienokius kontraktus, vieną sutartį su tarp komisijos ir valstybių narių, kitus e, kontraktus tarp e, komisijos ir e, regionų. Ar čia bus komisija su valstybėmis narėmis ir po to tie patys su regionais iš tikrųjų labai sunku, ar čia tik formuluočių klausimas, ar, ar jūs galėtumėt papasakoti, čia aišku, aš turėčiau įsiskaityti visą e, pranešimą, bet. Ačiū. Manau, kad jūs aptarėt e, svarbių klausimų, kuriuos dabar aš svarstau. Viena vertus, galima sakyti, kad grįžtame prie pamatų. Bet ar tą galima padaryti su pusė pinigų ir tada išspręsim visą problemą? ir ateiti nebeliks jokių sunkumų? Ar yra koks santykis čia? Jeigu nebeliks infrastruktūros, tai nesakykit, kai jūs pinigus skiriat vaikų globai. Lobizmas viską laimėjęs bus, paskaitykit sutartį. Čia ne koks Europos korpusas, visada pinigų galima rasti. Ką Europos komisija pasakė, kai jūs ataskaitą patikėt? Europos komisija jūsų prašė, jums mokėjo. Tai ką jie pasakė? Kaip turime eiti prieki? Ar davėte atsakymą? Kokia yra oficiali ataskaitos, koks yra oficialus ataskaitos statusas? Ir kokios reikšmės ta ataskaita turi mūsų komitetui? Apie ką komisija kalba? Europos komisijos sustiprinimas yra įdomus veiksnys, įdomus elementas. Turbūt jūs galvojate taip, jeigu Europos komisija sustiprės, jie turės šimtų procentų mokėti. Tada jie bus labai stipri, galės su visais dėrėtis. Ar jūs galvojate taip, šimto procentų, 95 procentų skaičiais? Tai turbūt klausimas, kuris man ne, neramina. Taip, čia tikrai labai įdomus aspektas. Aš parlamente rengiau pranešimą apie teritorinę sanglaudą. Jūs sakėt, geografinė vietovė pagrįsta ta sanglauda turi būti. Uh, Gerai tokią politiką vykdyti, bet kokie principai už to glūdi? Ką mes galim čia pasakyti? Negalim visiems pareikšti, kad reikia vykdyti veiklą vadovaujantis geografiniais kriterijais. Ir negalima e, atsiriboti nuo kitų turtingesnių ES regionų. Sakoma, kad reikia daug ką pakeisti, nacionalinės pajamas ir panašiai. Bet ar jūs išlaikot skirtumus tarp antro tikslo ir pirmo tikslo? Ar jūs to norit? Kur čia kas baigėsi? Viktor Bastinarų paskutinis, kuriam suteikiu žodį. Jeigu kas dar norite pasisakyti, prašom kelt ranką. Prezidentė, gracija. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju profesoriu Barka. Aš kalbėsiu rumunų kalbą, kad iškart girdėtumėt tris kalbas. pare a fi și începutul unei discuții despre profilul Uniunii, Uniunii Europene la ieșire. Taigi, sanglaudos politika leidžia mums kalbėti apie ES profilį. Ir čia mes susiję viską, kas šiandien vyksta vystimosi politikoje, uh, ir pagrindiniai ekonomikos veikėjai jisai yra siejami Kinija, Junktinės Amerikos valstijos turi savo vystimosi politiką, jos tokiu būdu plėtoja savo infrastruktūrą ir aplinkos apsaugą bei švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijas. Ta politika leidžia jiems rasti konkretesnių atsakymų negu ES, kuri šiuo metu priklauso nuo sprendimų, kurie yra priimami nacionaliniu lygiu. Antras dalykas ES lygių e, sakoma, kad reikia laikytis nuoseklaus e, metodo apimant kaimo plėtrą, kurie, yra, kurie eina į šį paketą. Kaip mūsų kolega Žan-Marie Bapui jau sakė, kuris tarp kitko yra labai geros ataskaitos autorius, e, daugelio veikėjų valdymas reiškia partenaria, partnerystė. Europos komisija turi sukurti tokias priemonės, kurios leistų tą politiką realizuoti, bet tuo pačiu metu tai turi būti idealus dėrybų rezultato, e, proceso rezultatas. O dėrybos jau prasidėjo 2009 m. sausio mėnesį ir šių metų gale jos turėtų baigtis. Čia viskas yra susijęjama su e, vyriausybė ir Europos parlamento frakcijų veikla. Todėl aš galiu pasakyti, kad iki šių metų pabaigos Europos komisija, kaip jūs pats numatote, turėtų imtis tam tikrų veiksmų. Aš reikalau, kad būtų nustatytos visos sąlygos, kad būtų sukurta ideali komisija. Tačiau aš būsiu labai patenkintas, jeigu dėrybų procese Europos dimencija bus svarbesnė ir nacionalinė dimencija e, susilpnės. Gerbiamas ponė profesoriau, norėčiau Jums pasakyti, kad praėjusiais metais atsiprašau, kitais metais mes kalbėsime apie e, naujas ateities tendencijas. Mūsų parlamentas turėtų priimti naują sanglaudos politiką po 2013 metų, taigi vėlgi prasidės dėrybų procesas ir mes turėsime e, iš naujo dėrėtis dėl finansų sistemos, dėl naujos strategijos, dėl biudžeto, e, dėl nacionalinių ir europinio šalų lygmenų veiklos suderinimo. Tuo pat metu mes turėsime suderinti interesus, kurie dabar labai skiriasi tarp senųjų valstybių narių ir naujųjų valstybių narių. Ir tame naujame kontekste mes galėsime sukurti naujas ekonomikos ašis. Aš dėkuoju iš jūsų pasisakymą. Aš tikiuosi, kad šios studijos pagrindų mes galėsime eiti į priekį ir rasti sprendimą, kuris leistų sukurti funkcionuojančią Europos, funkcionuojant Europos Sąjungos politiką. Ačiū, daktarė Barka, prašom. Ačiū. Taip. Vienas iš pagrindinių klausimų dabar yra, kas šioje politikoje yra labiausiai kritikuojama. Trečdalis pasaulio banko darbuotojų prisidėjo prie ataskaitos, kuri vadinasi geografinė ataskaita rengimo. Ir toje geografinėje ataskaitoje teigiama, kad politika, kuri yra orientuota į konkrečias geografinės vietas, galiausiai pakenkia rinkoms. Kodėl? Kaip jūs savo pasisakymę sakėte, e, dėl tokios politikos susikuria blokai laisvam e, kapitalo ir darbo jėgos judėjimui. Ir e, tie regionai, kurie nėra labai sėkmingi, nukenčia. Dėl tos priežasties ataskaitoje sakoma, kad būtų padaryta labai didelė kalba e, visoje regioninėje politikoje, jeigu konvergencija būtų traktuojama kaip tikslas. O kaip žinia, tas e, terminas dabar yra naudojamas. E, pajamų lygis regionuose ir jų konvergencija negali būti šios politikos tikslas. Ta aš aiškiai noriu pasakyti, gal aš klystu, bet apie tai pranešime sakoma. Kodėl? Todėl, kad kaip sutartyje sakome, mes turėtume elgtis taip, kaip su amerikonai elgesi savo konstituciją, jie interpretuoja. Skiria daugybę laiko tos konstitucijos interpretavimui. Taigi, ES steigimo sutartyje sakoma, kad sanglos politika turi būti orientuota į darnę raidą ir skirtumų mažinimą. Skirtumai čia akivaizdžiai reiškia galimybės. Galimybės, kurias turi žmonės atremdami iššūkius. Ir jeigu tos galimybės nėra vienodos visiems žmonėms, tai ES nefunkcionuos, rinka nefunkcionuos, niekas nefunkcionuos, nes to Europos žmonės tikisi iš Europos. Jie E, nenori būti lygus, bet jie nori turėti vienodas galimybės. Tai yra du skirtingi dalykai. Ką reiškia vienodas galimybės? Vadinasi, žmonės nepriklausomai nuo to, kur gyvena ES, turėtų žinoti, turėtų žinoti du dalykus. Jeigu jų regionas nukentės nuo kokios krizės ar kito apsunkumo, pavyzdžiui, tai gali būti turtingas rajonas ar skurdus rajonas, bus priemonių, kurios leis atsigauti. Tai yra efektyvumas ir konkurencingumas. Atgauti lyginamąjį pranašumą. Kitas dalykas yra lygybė. Visi turi žinoti, kad tai Briuselėje bus stengiamasi užtikrinti, kad gyvenimo lygis socialiai priimtinas gyvenimo lygis būtų pasiektas. Apie tai kai kuriuose pranešimuose yra labai plačiai kalbama. Atviras koordinavimo metu, socialinio įsitraukties klausimai, visą tai apie tai kalba. Apie ką dar pirmininkas Baroso e, sako savo gairėse pateiktose prieš rinkimus. Jie sako, kad ES piliečiai turi teisę. Tonė Atkinsonas. Labai protingas žmogus, gerokai protingesnis už mane primena mums, atsakydamas į labai sudėtingus klausimus, tokius kaip kas yra teisinga ES piliečiams, kokios ES piliečių teisės, kokios yra minimalios ribos ar nacionalinės ir europinės, teigia, kad ir tos, ir tos. Tiesa yra ta, kad mums visiems Europoje rūpi, kad nacionalinių piliečių teisės yra ir reglamentuojamas ir Europos lygių. Taigi pilietis turi ir nacionalinės, ir europinės teisės. Ir tai yra tie tikslai ir skirtumai, kuriuos turime spręsti. Atsiprašau, kad aš taip plačiai kalbu. Bet visi tie skirtumai ir jų naikinimas neturi nieko bendro su BVP vienam žmogui. Palinkim Londoną ir Siciliją. Sakykim, kad BVP lygis Londone ir Sicilijoje mažėja. Ir Londone ir Sicilijoje reikalai klostosi prastai. Nes Londonas kaip aglomeratas nefunkcionuoja, o Sicilija irgi kaip ekonominis darinys nefunkcionuoja. Ir tada E, sakykim, kad susidaro kitokia padėtis ir gali būti, kad ir Londono ir Sicilijos BVP didėja. Londonas pašoka į viršų ir Sicilija, Sicilija pagaliau atsigauna. To mes visi tikimės, bet ne tokiu pat greičiu. Taigi BVP e, vienam žmogui kriterijus nėra tinkamas. Tai netgi nėra tinkamas lygybės matavimo kriterijus. E, mes puikiai žinome, kad kai vienas regionas atsigauna kurį laiką, prisiminkė Williamsono kreivę, 10-15 metų, tai paskui jis pradeda smukti. Taigi pasivyjimas nereiškia, kad sumažėja socialinė trauktis. Du skirtingi tikslai. BVP vienam žmogui konvergencijos kriterijus yra klaidingas. Tokia politika gali tapti nukreipta prieš rinką, kol kas ji dar tokia nėra ir ji tokia neturi būti. Taigi, dėkoju už tai, kad pabrėžėte šį aspektą ir leidote man prie jo sugrįžti. Mano nuomonė jis labai svarbus dėl daugia sektorinio aspekto. Geriau nebūčiau suformulavęs negu jūs, visiškai sutinku su tuo, ką jūs pasakėte. Jūs taip pat labai puikiai pasakėte dėl vieno svaro, bet taip ir turėtų būti elgiamasi. Turbūt reiks viską geriau koordinuoti, nes kitaip bus sunku ką nors pasiekti. Dėl sutarčių. Norėčiau paaiškinti visuomet egzistuoja tokia frazė - kontraktai, sutartys su valstybėmis narėmis ir regionais. Egzistuoja dviejų rušių kontraktai. Vienas iš jų yra su valdymo institucija, kitas su visa valstybė nare. Tai šiandien vadinama nacionalinė strateginė bazė. Dabar nacionalinė strateginė bazė yra per silpna. Per daug tai yra tam tikras tik tai uh, gairinis dokumentas, gražus orientacinis dokumentas. Jis nėra privalomas, tikslai iškeliami gražus, bet galiausiai nieko nepadaroma. Taigi, ataskaitoje sakoma, kad reikėtų nustatyti dvi skirtingas rūšis sutartims. Uh, Kiekvieną sutartį turėtų pasirašyti komisija, valstybės narės ir daugelį valstybių narių regionai, nes, kaip žinia, daugelis valstybių narių turi federalinius e, mechanizmus ir tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija ir Italija be abejonės e, išskirs atskirų regionų, kurie pasirašys e, sutartis kartu su valstybėmis narėmis. Kai kuriuose kitose valstybėse narėse gali būti, kad užteks valstybės narės. Tuo pat metu yra reikalinga sutartis tarp komisijos ir valstybės narės. Šiandien tai yra vertinama kaip veiklos programa kaip galima e, sureguliuoti prieštaravimo riziką. E, šiandien programuoti, matome, reikėtų pradėti anksčiau, kad būtų sukurta nacionalinė strateginė bazė, kuri būtų sutartis valstybei nariai ir tuo pat metu tai būtų sutartis valdymo institucija, ir tai būtų ministerija ar agentūra ar kokia kita regioninė administracija. Pirmiausia, paaiškinsiu, man niekas nemokėjo. Ne dėl to, kad komisija yra nedosni. Aš nemokėjau ir komisija man nemokėjo. Komisija sumokėjo tik tai mano kelionės išlaidas. Ir derbi viešbutį apmokėjo, kuris yra prieš komisiją. Man, aš gavau atlyginimą iš savo valstybės finansų ir ekonomikos ministerijos. Ten norėjau jums paaiškinti dėl infrastruktūros. Infrastruktūra yra sudėtinė švietimo ir kitų paslaugų e, dalis. Nei švietimo, nei deramo gyvenimo būdo neužtikrinsime, jeigu nesutvarkysime teritorinių reikalų. Mano valstybė Mesinoje labai aiškiai tą parodė. Taigi infrastruktūra yra esminis komponentas. Ataskaitoje aiškiai pasakyta, kad tai nėra uždavinys, tai yra tik priemonė. Greta kitų prioritetų, apie kuriuos kalbame pranešime, yra daugybė ir kitų su infrastruktūra susijusių komponentų. Infrastruktūra neturi egzistuoti pati savo, ji turi tapti tarsi priemonė pasiekti kitų tikslų. Aš tik noriu paaiškinti, kad aš nebandau sukurti kažkokių naujų uh, gerbuvė tikslų, kurie galiausiai išgaruoja. Aš tik noriu pasirūpinti, kad po efektyvumo etikete, kai sakoma, galite aukti kiek tik norite, ir po lygybės etikete, kad žmonėms yra leidžiama viršyti socialinio padarumo lygį, yra reikalingas labai tvirtas infrastruktūrinis pamatas. Dėl komisijos norėčiau pažymėti, kaip buvo priimta, priminta. Regionų generaliniam direktorate jo interneto svetainėje yra surinkta visa medžiaga ir aš siūlyčiau, kad jūs ją pasižiūrėtumėt. Tarptautinio valiutos fondo narys irgi dalyvavo rengiant tą medžiagą. Jis nusistebėjo, kokias silpnas sąlygas komisija kelia. Buvo pora tokių nesusipratimo momentų diskusijoje, nes kai kam yra sunku suprasti, kas čia vyksta. Sakė, kad jūs čia praktiškai išdavinėjate čekius už nieką. Procedūrų daugybė, visokių reikalavimų daugybė, bet jis nustebo, supratęs, kad yra labai sudėtinga komisijai neduoti pinigų vienai valstybei nariai tam, kad jinai panaudotų juos vienam ir kitam projekte. Ir kaip aš anksčiau sakiau, jeigu valstybė neturi geros švietimo vertinimo sistemos, jai neturi būti leidžiama naudoti nei cento švietimui. O šiandien taip nėra. Also is a good answers to mainstream economists that, that tells, I mean... Žinoma, e, svarbiausia, ekonomistai e, teigia, kad tai kertasi su mm, e, kad tai kertasi su teisė politika, kad mes čia kalbam apie institucinę politiką. Žinoma, kad sunku galvoti apie sėkmingą įvertinimą politiką apskritai, politiką, bet neturint stiprių institucijų. Na, gal reiktų drąsiau kalbėti apie tai, apie ką bijoma. Tai būtent diversifikacija tarp šalių. Dėl to buvo, e, tam buvo priešinama e, iš principo, kad tai galioja šalims, kurios čia jau yra dešimt metų, tačiau tas procesas yra būtinas, jeigu vienas šalis turi tam tikrą instituciją, o kita ne. Tai nereiktų apkrauti tų šalių, kurios ir taip yra gerai pasirengusios, nereiktų veristi, e, rašyti regioninių ar kitokių planų. Taigi mes turime e, dėja perteklinius dokumentus, jie nuolat rengiami beprasmiškai, ypač regionų lygmenyje. Toliau kitas klausimas gal nes, ne, nepasakiau aiškiau. Taigi aš nesiūlau keisti dabartinės tvarkos. Ir kurie atrodo nėra visiškai bloga. Ir paskutinis komentaras tikrai ataskaitos logika ir komisijos priežastis pateikti šią ataskaitą buvo biudžeto peržiūrimas, nes tik peržiūrint biudžetą mes galima diskutuoti apie tokius dalykus ir jeigu mes nepasinaudosime e, šią galimybę, tai netrukus mes bet kokiams permainoms pinigų neturėsime. Indeed. It, uh, because we are also coming to the end of the time we have. And... Ačiū. Taigi, nors baigėme, baigėsi mūsų laikas, dar penkių minučių mums reikės užbaigti posėdžiui ir ačiū Jums už ataskaitą ir gal visų kolegų vardu pasakysiu, kad regi komitete mes būtinai kalbėsime apie reformos ateitį, be abejo mūsų nuomonę sužinos ir komisija. Suteik, surenksime daugiau klausimų išsamesnių negu šiandien ir buvo, bus mums tikrai malonu pakviesti jūs pas save, pasinaudoti jūsų sukauptą patirtimį. Ačiū Jums labai. Ir gal likite e, čia dar keletoj minučių. Tuoj baigsime posėdį. 13 e, klausimą baigiame. Mūsų laimingasis klausimas. Toliau 14 dalis. Kiti klausimai aš neturiu. Jeigu jūs neturite, tai galime perėti prie 15 klausimo. Kitas posėdis prasidės tre, lapkričio 3 po pietų ir lapkričio 4 tęsis jis iš ryto. Taigi susitiksime lapkričio 3. Ačiū e, Jums visiems ir baigiame šiandien posėdį. Very much the interpreters.